Pradėsime nuo aštuntojo darbo tvarkės punkto išlaidų susijusių su maisto grandine, gyvūnų sveikata ir gerova bei augalų sveikata ir augalų dauginamąją medžiagą valdymo nuostatos. Pranešėjas Agnes Lubran. Ji jau savo vietoje. Pradėsime dėl, tiksliau nuo balsavimo dėl Lubran pranešimo. Tai yra gyvūnų ir augalų sveikatos paketas. 2014 m. sausio 1 dieną šis pasiūlymas turėtų įsigalioti, šis teisės aktas, todėl norėtume dėrybas baigti dar prieš patvirtinant likusias paketo dalis. Noriu tik tai priminti, kad 117 pakeitimų yra numatyta ir keturi e, balsavimo blokai numatyti. Pone Liubran, ar norėtumėte pasisakyti? Labai trumpai. Dėkoju, pirmininkė. Manau, kad jūs e, svarbiausia jau pasakėte. Svarbiausia yra balsuoti per nustatytą laikotarpį. Man atrodo, kad e, iki šiol atliktas darbas yra tikrai puikus kompromisas. Norėčiau taipogi padėkoti tiems, e, kurie prisidėjo prie šio kompromiso tobulinimo. EMA, polis, sekretariatas, visiems norėčiau padėkoti. Pirmininkas, ačiū Anies. Pradėkime dabar balsuoti. Ketvirtas pakeitimas. Kas už prieš susilaikę patvirtinta. Penktasis pakeitimas. Kas už prieš susilaikę priimta. NV penktas pakeitimas. Kas už prieš susilaikę priimta Turime patikrinti. Elektroniškai balsuojame dėl Envi komiteto penkto pakeitimo. Balsavimas pradedamas. Ar jau visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmesta. Dabar pereikime prie 60 Paulsen pakeitimo. Kas už? Prieš. Tikrinkime elektroniškai. Pradedame balsavimą. 60 spausant pakeitimus. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Vieno balso persvara tik tai. Dabar 61 Kostinger. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Dabar pirmąjį bloką turime. Pirmas Balsavimas dėl pirmojo bloko. Elektroniškai balsuosime dėl pirmojo bloko. Balsavimas baigiamas, patvirtinta. Šeštas pranešėjo pakeitimas, kas už? Prieš, susilaikė, priimta. Ne? Sakote, kad ne? Tada patikrinkime elektroniškai. Tikrinkime. Balsavimas pradedamas. Šeštasis pranešėjo pakeitimas. Kas už? Kas prieš, sako pirmininkas? Atmesta. Tikrai, Žozė, jūs teisus. Pereikime prie antrojo bloko. Elektroniškai balsuojame. Pradedame balsavimą dėl antrojo bloko. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Dabar dėl septintojo pakeitimo. Pakelkite rankas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Dabar pereikime prie 69. Kas už? Pranešėjo pakeitimas prieš susilaikę priimta. Dabar biudžeto trečias pakeitimas, kas už prieš susilaikę priimta. Pirmasis kompromisas bloku, kas už prieš susilaikę priimta. Ketvirtasis blokas, kas už prieš susilaikę priimta. 75 pakeitimas. Kas už prieš susilaikė? Priimta. Trečiasis blokas. Kas už prieš susilaikė? Priimta. NV12 pakeitimas. Kas už prieš susilaikė? Priimta. NV12 pakeitimas čia buvo. NV13. Kas už prieš Susilaikė. Nelabai aišku. Tikrinkime elektroniškai. Pradedame balsavimą. NV13. NV13 pakeitimas. Balsavimas baigiamas. Taip, tikrai prieš netgi dauguma didelį išriškėjo. 14 NV pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimta. Na, o dabar Perikime prie 16 pranešėjo pakeitimo, kas už prieš susilaikė priimta. Septyniasdešimt aštuntas, kas pri, už prieš susilaikė priimta. 79 pranešėjo, kas už prieš susilaikė priimta. Toliau. NV15 pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimta. Na ir toliau. 80 pakeitimas už prieš susilaikė priimta. NV17 už prieš prieš, susilaikė, atmesta. NV18, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Dabar balsuokime dėl 83, kas už, prieš, Patikrinkime elektroniškai. 83 pakeitimas. Balsuojame dėl jo elektroniškai. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. 83 pakeitimas. Atmestas. Elizabet, norite pasisakyti, ar ne? Septynioliktą atmetėme dvi, tiksliau 18 pakeitimą, sako kalbėtoja. Tai ar nereikėtų dabar balsuoti dėl kitų pakeitimų, nes juk 18 buvo atmestas? Ačiū, Elizabet, tikrai tu teisi prieš, tiksliau po Envi 18. 18 pranešėjo pakeitimas turi būti, kas už prieš susilaikė priimta. Dabar 83. Garcia Perės, kas už? Prieš, susilaikė, atmesta. Dabar NV20, kas už? Prieš, susilaikė, atmesta. 84. Ajuzo, kas už? Prieš susilaikė, priimta. Envi 21 už, prieš, susilaikė atmesta. Aštuoniasdešimt šeštas pranešėjo toliau pakeitimas. Aštuoniasdešimt šeštas pranešėjo, kas už? Ne, sako pirmininkas. Ne, ne, ne, jis atkrenta. NV22, NV22, kas už? Prieš susilaikė, priimta. 87 pranešėjo pakeitimas, kas už, prieš susilaikę priimta. Teskime toliau. NV24 pakeitimas, kas už, prieš susilaikę priimta. 25 NV, kas už, prieš susilaikę priimta. 22 kas už, prieš susilaikę priimta. 88 pranešėjo už, prieš susilaikė priimta. 26 endikas už, prieš susilaikė priimta. Patikrinkime elektroniškai dėl NV26 pakeitimo. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigiamas beveik e, lygiosios, bet vieno balso persvarą atmetama. Dabar pereikime prie 24 pakeitimo. Pakelkite rankas, kas už, prieš susilaikę priimta. Dabar 90 girlinkas už prieš susilaikę priimta. Toliau. 95. Garcija Perės ir kiti. Tiksliau 96. Kas už? Ne, sako pirmininkės 95 vis dėlto. Ne, ne, vis dėlto 96. Kas už? Kas už? Kelkite, prašau, rankas. Prieš. Susilaikė. Atmesta, sakyčiau, sako pirmininkas. Ar norite elektroniškai patikrinti? Prašom, tada pranešėjas nori patikrinti. Balsuojame dėl 96 tada. Balsavimas pradedamas, balsavimas baigiamas. Taip tikrai e, jūs e, teisi patvirtintas šis pakeitimas. Ačiū už pasiūlymą. Toliau 29 pranešėjo pakeitimas Envi. Kas už prieš susilaikę priimta. 30 pranešėjo už, prieš, susilaikę. Aš sakyčiau, kad atmesta. 99 girlinkas už prieš susilaikė priimta. Šimtasis jaro už prieš susilaikė. Aš sakyčiau patvirtinta, bet gal tikrinkime elektroniškai. Šimtasis pakeitimas, Jaro pakeitimas, balsuojame dėl jo. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas, šimtasis pakeitimas čia buvo. Patvirtintas, jis yra. Toliau 31. Už prieš susilaikę priimta. 32. Pranešėjo. Už prieš susilaikę priimta. 101. Garcia Perez, kas už prieš susilaikę priimta. 102 už prieš susilaikę priimta. 33 pranešėjo už prieš susilaikę priimta. Dabar dėl NV32 balsuokime, kas už prieš susilaikė priimta. NV33 už prieš susilaikė priimta. Ar norite patikrinti dėl NV33? Gerai, tada balsuojame elektroniškai. NV33. Jūs e, gal ir teisūs buvote. Atmestas šis pakeitimas. 103 dabar. Kas už? Prieš, susilaikę. Aš manau, kad atmesta. 34 pranešėjo, kas už prieš susilaikė priimta. 104 pranešėjo už prieš susilaikė priimta. Dabar 105 Garcia Perez, kas už prieš susilaikė priimta. 106 už prieš susilaikė priimta. 107 girlink už, prieš susilaikę priimta. Keturiasdešimtas pranešėjo, kas už prieš susilaikė priimta. 108 pakeitimas girlink už, prieš susilaikę priimta. Dabar Pereikime prie 110 pakeitimo. Kas už prieš susilaikę. Tikrinkime elektroniškai. 110 Paulsen pakeitimas. Balsuojame elektroniškai. 110. Balsavimas baigtas. Atmesta. Dabar pereikime prie 111 pranešėjo pakeitimo. Pakelkite rankas, kas už prieš susilaikė priimta. 41 pranešėjo, kas už prieš susilaikė priimta. NV41 dabar, kas už prieš susilaikė priimta. 112. Garcia Perez už prieš susilaikę priimta. Na ir dabar pereikime prie NV43 pakeitimo už prieš susilaikę priimta. Dabar 114, Envi 45, kas už prieš susilaikė, atmesta. 115, Sikerski pakeitimas, kas už prieš susilaikė, atmesta. 45, pranešėjo, kas už prieš susilaikė, priimta. Envi 47, už prieš susilaikė, atmesta. Envi 48, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 116 jaro, kas už, prieš, tikrinkime elektroniškai. Balsavimas pradedamas dėl 116 jaro pakeitimo. Balsavimas baigiamas. 116 atmestas šis pakeitimas balsų vienodas skaičius buvom. Dabar 46 pranešėjo pakeitimas. Kelkite rankas, kas už. 46, kas už. Prieš susilaikę priimta. Perikime prie priedų. Envi pirmas, kas už. Kas už, prieš susilaikę atmesta. Dabar pereikime prie 52 pranešėjo pakeitimo. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Dabar balsuokime dėl 53. Envi. Už prieš susilaikė priimta. 55 girlink. Už 55 ar tikrai abejoja pirmininkas? Penkiasdešimt penktas atkrenta. Dabar tokiu atveju perikime prie 56 dancilos, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 57 dancila vėl, kas už, prieš, Tikrinkime elektroniškai dėl 55-ojo. Pradedame balsavimą dėl 55 dancilos pakeitimo. Baigiame balsavimą. Atmestas dviejų balsų persvara. Dabar pereikime Ne, atrodo, kad baigiame. Dabar turime balsuoti dėl 15 pranešėjo pakeitimo antra, trečiame puslapyje. 15 pranešėjo pakeitimas po trečio bloko. Kas už prieš susilaikė priimta. Dabar turime balsuoti dėl viso teisės akto pasiūlymo. Elektroniškai balsuokime. Pradedame balsavimą. Chiusa la votazione. Approvato. Balsavimas baigiamas patvirtintas pasiūlymas. Dabar pereikime prie viso pasiūlymo dėl rezoliucijos. Pradedamas balsavimas, baigiamas dabar. Patvirtinta. Dabar dėl susitarimo sutarimo pirmojo svarstymo metu balsuojame elektroniškai. Uh, Pradedamas balsavimas, baigiamas. Puiku, patvirtintas pasiūlymas. Na ir dabar balsuokime dėl dėrybininkų komandos. Pirmininkas pranešėjas ir šešėlinis pranešėjas, kas bus. Pradedame balsavimą dėl dėrybininkų komandos. Patvirtinta. Sveikiname kolegę Lebrun. Galėsime pradėti dėrybas. Tam, kad iki kad jau sausio pirmąją dieną šis teisės aktas galėtų įsigalioti. Sveikiname pranešėją. Dabar pereikime prie Erik Andrijų e, pranešimo. Regioniniai kokybės ženklai geriausios patirties siekis kaimo ekonomikoje. Balsuosime dėl pakeitimų. Tikimės, kad e, iki gruodžio penktosios dienos pirmininkų suigos tiksliau šios suigos metu bus atsižvelgta į e, pirmininkų prašymą pakeisti, pakeisti pavadinimą ir išbraukti žodį kokybė. Erik, ar norėtum pasisakyti? Minutė jums. Ačiū pirmininkė, norėčiau tik tai padėkoti. E, visiems šešėliniams pranešėjams už bendrą kolektyvinį darbą. Dėkuoju, kad pavyko kartu su jais tuos nesusipratimus visus pašalinti, kurių iškilo per pirmąjį apsikeitimą požiūriais. Taip pat dėkuoju sekretariatui už visą laikotarpį, per kurį buvo formalizuojamas šis pranešimas, visas darbas atliekamas su juo. Taigi puiku, jeigu jūs esate pasiruošę, balsuojame. Kompromisinis pakeitimas ne, ne, tai tada pirmasis pakeitimas. 44 tiksliau, kas už? Prieš, susilaikė, atmesta. 47 toliau pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 48 dabar, už, prieš susilaikę priimta. Blokas dabar balsuojame kompromisinius tre, trečias, trečioji dalis, kas už prieš susilaikę priimta. Tokiu atveju pereikime prie 53. Kas už? Prašau pakelti rankas už prieš susilaikę atmestą. Sakyčiau, Kompromisinis e, variant, pasiūlymas dėl ketvirtosios dalies už prieš susilaikė priimta. 63 dabar, kas už prieš susilaikė priimta. Tikrinkime elektroniškai dėl 63 pakeitimo. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigiamas, atmesta. 65 dabar Andrėjų pakeitimas. Prašau pakelti rankas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Penktasis kompromisnis dėl penktosios dalies, tiksliau. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 74 dabar pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 72 už, prieš susilaikę priimta. Dabar kompromisas dėl šešios, šeštosios dalies už prieš susilaikę priimta. 76 už prieš susilaikę atmesta. 86 už prieš susilaikę priimta. Dabar bloku balsuosime dėl 7 ir 7 A kompromiso. Už prieš susilaikė priimta. Dabar 98 baračių, kas už prieš susilaikę priimta. Devyniasdešimt devintas, kas už Dančilos pakeitimas už, prieš susilaikę atmesta. Šimtasis. Kas už, prieš susilaikę atmesta. Ar toliau dar balsuojame? Šeštas dabar. Už, prieš susilaikę atmesta. Septintas. Už, prieš susilaikę priimta. Aštuntas. Už, prieš susilaikę priimta. Devintas. Už prieš susilaikę priimta. Dešimtas už prieš susilaikę priimta. Vienuoliktas už prieš susilaikę priimta. Dvyliktas už prieš susilaikę atmesta. Tryliktas už prieš susilaikę. Elektroniškai patikrinkime dėl 13 e, Johansson pakeitimo. Balsuojame. Balsavimas baigiamas. Vieno balso persvara atmestas. Na kągi, 14 už prieš susilaikė priimta. Tikrinkime. 14 tikriname elektroniškai. Pradedame balsavimą. Maža persvara bus, ko gero. O, patvirtintas. Tikrai, jis teisus. 15 dabar. Už. Pakelkite rankas. Prieš susilaikę priimta. 16. Už susilaikė atmesta. 17 už prieš susilaikė priimta. 18 už prieš susilaikė priimtas. 19 už prieš susilaikė priimta. 20 už prieš Sakyčiau, kad patvirtintas. 21. Kaip pageidausite, prašom dabar 21. Už, prieš. Ne, ne, ne, patikrinkime elektroniškai. Dėl 21 kotos pakeitimo. Balsuojame. Atmestas, ar ne? Na, patikrinkime. Taip tikrai atmestas. Dabar 22 Nikolson pakeitimas. Už prieš susilaikė atmesta. 25 tiksliau. Už prieš susilaikė priimta. 23. Už prieš susilaikė. Sakyčiau patvirtinta, nežinau. Galbūt patikrinkime elektroniškai. 23 Reimerso pakeitimas. Elektroniškai balsuojame. Aš tai čia kažkur raudonos spalvos mačiau. Baigiamas balsavimas. A, patvirtintas. Toliau 24. Už kelkite rankas prieš susilaikę priimta. 26. Už prieš susilaikę priimta blokų. Dabar balsuojame dėl kompromisinio e, pasiūlymo dėl H konstatuojamosios dalies už prieš susilaikę priimta. 32 už prieš susilaikę atmesta. 42 už prieš susilaikę atmesta. 38 už prieš susilaikę priimta. 39 už prieš, susilaikė, atmesta. 40. Už, prieš, susilaikė, tikrinkime elektroniškai. Hauslink ir bovė pakeitimas, tikriname elektroniškai 40. -tai. Pradedame balsuoti. Ar nebus tik tai neigiamas rezultatas? O, vicepirmininkas prieš pat save pabalsavo. Bovi ir Hauslin 40. Baigime balsavimą. A, vieną balsą persvarą. 41 dabar kas už, prieš. Patvirtinta. 43. Už, prieš. Susilaikę, atmesta. Na ir dabar pereikime prie nuomonės dėl regi. Tiksliau regi nuomonės. Ar negalime vienu kartu balsuoti dėl visko? Ne, tada regi du pakeitimas pirmiausia. Pirmas, antras, trečias. Už prieš susilaikė atmestą. Regi trys. Už prieš susilaikę atmestą. Regi penki. Už. Už, sakiau, prieš susilaikė atmestą. Taipogi. Penktas pakeitimas regi už prieš susilaikę atmestą, regė aštuntas už, prieš susilaikę atmestą, regė devintas už, prieš susilaikę atmestą. O ką dabar, ką dabar turime daryti? Paskutinį ar ne? Balsuoti dėl paskutinio? Patikrinkime elektroniškai regį devintą. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigiamas. A, tikrai jūs teisus, jis yra patvirtintas. Jūs tikrai labai dėmesingi esate. Dabar pereikime prie transporto ir turizmo komiteto. Tran C. Už prieš susilaikę priimta. Tran 1 ir 2. Už prieš susilaikę atmesta. 32 tiksliau, tran 2 už prieš susilaikę at, patvirtinta, tran 3 priimta, tran 4 už prieš susilaikę atmesta. Na, sakyčiau, sako pirmininkas. Tran 6 už prieš susilaikę priimta, tran 7 už prieš susilaikę priimta, tran 8 už prieš susilaikę priimta. Nežinau, sako pirmininkas, elektroniškai patikrinkime. Na, koks dabar bus rezultatas atmesta, ar ne? Taip, taip, tikrai. Aiškia persvara. Tran 10 už prieš susilaikę atmesta. Dabar dėl pakeistų šeštosios rezoliucijos elektroniškai balsuojame. Balsavimas baigiamas. Vienbalsiai ne, ne. Trys prieš. Na bet, vis tiek. Bravo, sveikiname Eriką. Be jokios abejonės. Erikai, lauksime dabar nekantriai gruodžio penktosios dienos sprendimo. Tikimės kad frakcijų pirmininkai pritars mūsų pasiūlymui pakeisti pavadinimą. Mėly kolegos, dešimtas punktas. Keitimasis nuomonėmis su komisijos atstovais dėl deleguotojų aktų. Vedo Tasso Saniotis che è con noi. Buongiorno. Allora, colleghi, durante il dibattito in plenaria. Gerbiami kolegos, per plenarinę sesiją eh, dėl BŽUP reformos eh, praėjusią savaitę nemažai iš mūsų išreiškė susirūpinimą dėl eh, generalinio žemės ūkio direktorato deleguoto aktų projekto. ir darbo grupėse, kur, kuriuose atstovavome daugelį valstybių narių ir kurią stebi sekretoriatas, buvo daug kalbama apie deleguotojų teisės aktų e, atitikimą arba netitikimą tarp instituciniams susitarimams dėl bazinių teisės aktų. Ir mes paprašėme komisijos atstovo e, Tasis Anjotis pristatyti dabartinę situaciją su šiais tekstais. E, pagrindinis tikslas yra peržiūrėti tam tikras nuostatas prieš tai, kai deleguoti į teisės aktai bus patvirtinti komisijos ir po to nusiųsti į tarybą ir parlamentą. Galima būtų pasakyti, kad per pirmąją diskusija. Pirmoji diskusija įvyks e, gruodžio antrąją. Šiandieną jūs gausite tiesiog informaciją, tačiau gruodžio antrąją mes grįšime prie e, šito klausimo detaliau. Ir numatyta, kad e, ši, šis posėdis bus aptariamas e, uždarame posėdėje su komisijos atstovais ir komiteto nariai galės smarkiai e, pateikti rimtus e, komentarus dėl parengtų deleguotojų teisės aktų projekto poveikio. Komisija tai yra parlamentas turi galimybę tik tais pasakyti taip arba ne, tačiau neturi galimybės kažką keisti. Kaip koordinatoriai žino, mes tuos klausimus iškelsime, kalbėdami su komisaru Čiolos gruodžio 9 posėdyje. Direktorius Hanijotis gali e, dabar pasisakyti, atrodo, kad jūs e, atrodote e, ganėtinai sumišęs. Šiandieną mes tik tai gausime informaciją iš direktoriaus Kita pirmadienį vyks posėdėje su žmonėmis iš ministrų kabineto, komisarų kabineto ir kitų ekspertų iš generalinio žemės ūkio direktorato, o gruodžio 9 vyks koordinatorių posėdis su komisaru Čiolos. Ir dabar aš perdusiu žodį direktoriui Hanijotis, kad pateiktumėte man daugiau informacijos. Aš kalbėsiu trumpai ir išsakysiu tris mintis. Pirmiausia, mes labai atidžiai išklausėme jūsų argumentų ir susirūpinimų praėjusią savaitę ir dabar turime galimybę paaiškinti komisijos poziciją trim konkrečiais klausimais. Pirmiausia, komisija visiškai sutinka su jumis dėl to, kad deleguotų teisės aktų tikslas nėra pakeisti bazinio teisės akto nuostatų, tačiau jas reglamentuoti detaliau, kai to reikia. Todėl tiek e, bazinio teisės akto e, nuostatos bei dėrybos dėl jo yra e, privalomas visoms institucijoms, tarp jų ir komisijai. Antra, mes manome, kad geriausia vieta, kur galime paaiškinti tam tikrus deleguotų teisės akto elementus, kurie kelia susirūpinimą dėl atitinkamų nuostatų logikos, yra būtent ekspertų grupės. Ir e, daugelis e, jūsų būkštavimų atspindi e, deleguotojų teisės aktų rengimo ankstyvąją stadiją. Dabar kaip tik susitinka eksperto, ekspertų grupė, kalbanti apie tiesioginės išmokas ir peržiūri, per, aptaria peržiūrėtus tekstus. Paskui jie bus toliau keičiami ir tai bus padaryta, jeigu to reikės po diskusijų ekspertų grupėse. Konkrečiai šiuose darbo grupėse komisija turi galimybę paaiškinti įvairių straipsnių logiką. Europos parlamento atstovai, valstybių narių atstovai E, šiuose darbo grupėse yra pilnateisiai nariai, o ne e, stebėtojai ir turi galimybę išsakyti savo susirūpinimą, nepritarimą ar būkštavimus. Ir būtent per tokį procesą mes galime pasiekti visiems primtiną rezultatą. Pasinaudodamas progą, norėčiau priminti tai, ką jau sakė komisaras Čiolos per praėjusios savaitės plenarnę sesiją ir ką tik pasakėte jūs, pirmininkė. su parlamentu bus surinktas dar vienas informacinis posėdis, kur mes turėsime galimybę pateikti daugiau detalių ir paaiškinimų apie dabartinę diskusijų situaciją. Ačiū. Bene, ringraziamo i colleghi, quindi eh, ringrazio Tassos per queste. Dėkoju už detalę informaciją. Taigi, gruodžio antrąją vyks uždaras posėdis, kuriame bus aptariamas e, šių pasiūlymų turinys su komisarų e, kabineto atstovais ir gruodžio 9-ąją koordinatorių posėdėje dalyvaus ir komisaras. Ar norėtumėte pakomentuoti? E, esminė diskusija vyks kitą pirmadienį. Ačiū pirmininkė. Nieko nenoriu pasakyti apie turinį, tik tais norėčiau komisijos paprašyti. Reiktų gerbti politinio susitarimo dvasę. Mes raginame nesistengti e, rasti e, šiuose dokumentuose kažko naujo, negu kad buvo susitarta politinių lygmenių nes Europos parlamentas pasinaudos savo teisėmis ir atšauks tuos tekstus. Mes turime tokią teisę. Tad komisija turėtų įsisamoninti šitą faktą, kad Lisabono sutartis mums tokią teisę suteikia. Ačiū. Ačiū, Albertai. Ponas, po, pona Lain ir po to Nikelson. Ponas Lain. Labai ačiū. Jūs e, pripažįstate tą faktą, kad 18 valstybių narių pasirengė, pa, pasirašė bendrą deklaraciją, kurioje išdėstė savo būkštavimus. Atrodo, kad komisija rengia deleguotus teisės aktus, kurie išeina už e, politinio sustarimo ribų. Gal galėtumėte pakomentuoti, kodėl jūsų manimų valstybės narės turėtų, turėjo imtis tokių veiksmų. Ir galbūt galėtumėte paaiškinti, ar jūs kažkaip atsiliepėte į jų susirūpinimą. Ar reagavote? Nes man atrodo, kad 18 valstybių narių ir dar dvi išsakė būkštavimą dėl komisijos pasirinktos krypties. Gal galėtumėte paaiškinti, kaip jūs reagavote į išreikštus būkštavimus? Grazie George, Jim Nicholson e poi eh, Capulas e poi Sikirischi. Jim. Well, uh, thank you. Ponas Nikolson, ačiū. Pirmininkė, jūs minėjot, kad kitą savaitę būks, vyks posėdis to klausimu, taigi nėra reikalų mums čia kartotis. <clears throat> Jeigu komisija nemato problemos, Tai mane stebina jų pozicija. Galbūt čia komitete nelaikas apie tai diskutuoti, galbūt vėliau reikėtų nustatyti mūsų poziciją dėl deleguotojų aktų. Mums nepakanka stebėtojų statuso. E, pasilieku savo teisę šį klausimą kelti e, šiandien po pietų su visa derama pagarba komisijai. Ir aš bandau kalbėti labai diplomatiškai. E, bet atvykti čia ir teikti, kad jokios problemos nėra, o tuo tarpu 18 valstybių narių pasirašė tam tikrą dokumentą ir dar dvi valstybės pritarė Ir tame dokumente išdėstytos problemos dėl komisaro interpretacijų, kurios buvo pareikštos birželio mėnesį. Bet koks susitarimo kaitaliojimas mums būtų sunkiai primtinas. Manau, kad komisija neturėtų apsimesti, jog jokios problemos nėra. Nes ne tik parlamentas, bet ir valstybės narės mato tą problemą. Dėkoju, Džimai. Manau, jūs visiškai teisus. <clears throat> Toliau kapulos. Tai yra vienas sakinys toks. Sakoma, kad nebus niekada antros progos panaikinti pirmo įspūdžio. Komisija, manau, kad šią progą jau prarado. Buvo pasiektas padaugybės pastangų susitarimas. Ir jis puikiai atspindėjo tai, ko pageidavo abi šalis. Nu, tai, ką mes išgirdome dėl tų aktų, tai mus labai neramina. Praėjusio plenarinės sesijos metu Strasbūrė turėjome progos sureaguoti. Aš girdėjau, ką sakė komisaras Strasbūrė ir lygiai taip pat dabar girdėjau, ką sakė ponas Anotis. Tikrai komisaro žodžiai yra patvirtinami. Aš tikiuosi, kad tai yra tik, tikroji komisijos pozicija, o ne vien tik tai kažkokia trumpalaikė reakcija į parlamento veiksmus. Aš tikiuosi, kad dar pavyks mums susigražinti tą prarastą progą. Eh, assolutamente calzante il tuo, la tua frase. Ačiū už tokį glaustą stacijos išdėstymą. Toliau Sikerski. Pirmininkė nori užduoti klausimą apie ekspertų grupę. Norėčiau žinoti, kas ją sudaro, kas skiria narius ir kaip dažnai ta ekspertų grupė posėdžiauja. Kiek suprantu, jos sudėtis keičiasi priklausomai nuo aptariamos temos. Dabar antras klausimas apie deleguotusius aktus, kurie susijęs su kitomis rytimis ir kitais parlamento komitetais, pavyzdžiui, transporto ir kitais. ar kiti parlamento komitetai laikosi panašios nuomonės kaip mes, ar reiškia panašių būkštavimų. Ačiū. Toliau Glattenfeld. Pirmininkė, įvykiai ne tik liūdina ir galvojant apie bendrąją žemės ūkio politiką, bet ir apie tai, kaip apskritai veikia ES. Komisija labai stipriai mus išmuša iš pasiektos subtilios institucijų pusiausvėros. Ji tik tai erzina komisijos e, skeptikus ir euroskeptikus. Vadinasi, komisija nepasimokė iš ankstesnių politinių e, klaidų. Nepasimokė ir dėl to matysime pasiekmes. Politinis pasitikėjimas yra pažeistas ir daug pastangų reikės jam atstatyti. Ačiū. Toliau ponas Enijų. Pirmininkai, Bus malonu, kad aš pritarsiu visiems kalbėjusiesiems. Tai neįprasta, tačiau ponas Lain viską puikiai apibendrino. Kas mane neramina? Štai biurokratinis didžiulis aparatas, vadinamas komisija, bando, provokuoja, kiek, e, galime, kiek gali eiti į priekį, tikėdamasis, kad mes atsitrauksime turime neprarasti budrumo, nes komisija bandys dar kartą, kitą kartą, kitą progą. Ponas Des. Ačiū. Trumpas komentaras. Mano žiniomis net 23 valstybės narės sukritikavo komisijos pasiūlymą. Ar komisijos atstovui užduosiu klausimą. Gerai, kad pasiūlyta, jog parengiančios teisės aktus reikėtų įtraukti į parlamentą. Deja, parlamentas dalyvauja grupėse tik tais kaip stebėtojas. Nemanau, kad tai pilnas įtraukimas pritarsiu kalbėjusiam kolegai. Neseniai valstybių narių pasipriešinimas tapo žinomas viešuomeniai ir tai, aišku, tik palankus vėjas euroskeptikų būrėse. nenorėtume, kad komisija būtų vadinama nedemokratiška institucija, bet panašu, kad ji pati tai išprovokuoja, e, kad būtų vadinama centro komitetu. Ačiū. Rubiks. Ačiū. Klausimas komisijai. Daug apie šį klausimą kalbėjome ir uždarame posėdėje taip pat. Kokia komisijos, komisijai problema? Kodėl bandoma viską keisti? Kodėl mes negalime grįžti į pradinę poziciją? Ponas Hoisling. Nenoriu, kad komisija čia būtų dorojama šitame posėdėje. Nemanau, kad komisija nusipelnė būti lyginama su komunistų centro komitetu. Viskas vyktų sklandžiau, jei parlamentas dalyvautų rengiant šituos teisės aktus. Komisijos atstovas galbūt galės paaiškinti, ką reiškia fully involved, ką reikštų, jei mes būtume pilnai įtraukti. Taip nėra dėja, mes esame tik tai stebėtojai ir galbūt išsisklaidytų nepastikėjimas, jeigu mes dalyvautume. Bet dėja taip nėra, mes gauname tik tai antrinės informacijos iš antrų rankų apie deleguotusius aktus. Pirmininkas. Žinoma, aš suteiksiu žodį komisijos direktorato direktoriui, bet pirmiausia, aš pats pasisakysiu. Jau diskutavome šiais klausimais ir mes visi turbūt pritarėme tam, kad deleguoti aktai būtų taikomi tik pagal politinį susitarimą. Jie patys nėra politiniai teisės aktai, jie tik turėtų įgyvendinti politinius susitarimus. Ta mes pakartosime ir balsuodami dėl SAE pranešimo po kelių savaičių. Po Lisabono sutarties deleguoti aktai yra tarsi parlamento įvertinimas, pasiekimas Ir jei mums jie nepatinka, mes balsuodami galime juos atmesti. Bet tai reikštų laiko švaistimą, nes tektų pradėti nuo proceso pradžios, pirmąjį ir antrąjį svarstymus. Jei atmesime šį komisijos pasiūlymą. Komisija grįž su nauju pasiūlymu. Mm, yra numatyta penki deleguotieji aktai dėl pereinamų priemonių. Jau daug dirbome su deleguotaisiais aktais. jeigu balsuosime prieš deleguotusius aktus, čia nieko katastrofiško nematau. Šiaip ar taip, deleguoti į aktai, tai parlamento pasiekimas. Į įgyvendinimo aktus parlamentas negali kištis. Ponas Tasas galėtų atsakyti šitos klausimus iš esmės. Sekretoriatas atsiūs jums klausimus pasiruošimui diskusijai, kuri vyks gruodžio antrą dieną. Ten bus aptariami tie klausimai dėl politinio sustarimo. Ačiū pirmininkė, bandysiu paaiškinti kai kurios dalykus, nes atrodo pirmą kartą tai nepavyko. Pirma, bazinis aktas, pagrindinis aktas yra tiesiog pagrindinis aktas, mums privaloma, privalomas įstatymas, apie tai net nediskutuojame. Diskutuojame apie tas rytis, kur reikia nustatyti, patikslinti detalės, kurių nėra pagrindinėme akte. Šiandien pirmą kartą ekspertų grupė diskutuos deleguoto akto konsoliduotą versiją. Vyko daugiau kaip 20 posėdžių, buvo diskutuojami skirtingi straipsniai, jo, jų projektai. Akivaizdu, kad diskutuojant projektą reikės tam tikras vietas patikslinti, kitas vietas pakeisti, Ir šiandieninis tekstas yra modifikuotas. Galbūt atsiras vietų, kur reikės dar pakeitimų. O kitose vietose tekstas liks nepakeistas, nes mes tikimės, kad įtikinsime žmonės to teksto logiką. Pabrėžiu, čia nevyksta pagrindinio teisės akto, akto keitimas. Niekas tokių intencijų neturi. Jūs klausėte, ar dalyvaujate šioje grupėje. Aš pabrėžiu, tai yra ekspertų diskusijų grupė. Ekspertai iš valstybių narių gauna informaciją iš mūsų pasiūlymų projektų formą. Jūs tą informaciją gaunate tuo pat metu kaip jūs. Valstybių narių atstovai turi teisę kalbėti, jūs atstovai taip pat turi teisę kalbėti. Tai du nariai iš parlamento, jūs patys dėl jų nusprendžiate. Štai yra ekspertai ir du parlamento atstovai. Jie, kaip ir ekspertai, gali reikšti būkštavimus ir taip yra įvykę praktiškai. Koks kitas etapas? Reikia palūkėti, kaip seksis šiandien diskusijos dėl konsoliduotos versijos. Kokios yra sritys, kur reikia patikslinimų. Ir kitas ekspertų grupės posėdis vyks vėliau, vėl bus dirbama su konzoliduotu tekstu. Štai toks procesas ir mes esame įstikinę, kad viską pavyks išaiškinti. Man atrodo, atsakiau į daugumą jūsų klausimų. E, George Lyon klausimas yra aktualis, aktualesnis valstybėms narėms, ne komisijai. Jei pasigilintume į detalės, tai deleguotame akte yra tam tikrų specifinių detalių, kurios aktualios vienos valstybės narėms, bet ne kitoms. Ir diskusijų metu mums tenka prievolę filtruoti e, tuos pakeitimus ir išsiaiškinti, ar jie aktualūs diskusijai ar ne. Pabrėžiu, procesas nesibaigęs. Jis testinis. Ir man kartais susidaro įspūdis, kad jūs manote, jog jau eina kalba apie finalizuotą tekstą, pateikiame balsuoti. Ačiū, Tasis. Noriu. kalbėti apie ekspertus, kurie atstovauja parlamentui. Noriu pabrėžti, kad jie negali užimti politinės pozicijos, negali kalbėti frakcijo kalbu. Tas žmogus tik tai klausosi, atsiskaito koordinatoriams ir po to komitetas sprendžia e, politinio atstovų mes neturime. Valstybės narės turi ekspertų grupės, kurios ten gali veikti efektyviau. Mūsų sekretoriatas dirba labai našiai, tačiau e, žmonių vis dėlto turime mažiau nei valstybės narės. Jeigu tektų atmesti visus deleguotus aktus užtruktų labai ilgai, kol vėl jie būtų pateikti 21 ministro pasirašytą dokumentą. Mes aptarsime gruodžio antrą dieną. Ponas Lain, mane suglumino atstovavimo klausimas deleguotų aktų proceso metu sekretoriatas man iš pradžių teigia, kad, kad jie negali kalbėti tuose posėdžiuose. Ir dabar komisijos atstovas patvirtino, kad yra priešingai, kad gali kalbėti. E, man atrodo, koordinatorių posėdėje mes nusprendėme, kad sekretariato atstovams neleisime pasisakyti tuose posėdžiuose. Mes sprendžiame, ar jie gali kalbėti ar ne. E, koordinatorių posėdėje sprendžiama, ar suteikiame jam, jiems mandatą pasisakyti ir kokiamis sąlygomis. Mm, nes Kitaip išeitų, kad e, įvyko kažkoks informacijos trūkumas. Jie negali kalbėti politiniais klausimais, tačiau žinoma, jie gali pasakyti, kad e, tekstas neatspindi to, ką susitarė politinės frakcijos. Taigi, reikėtų patikslinti, kas gali suteikti sekretoriatui teisę kalbėti tuose posėdžiuose. Nes man buvo neaišku, dabar atrodo aišku, kad jie gali kalbėti posėdžiuose ir mm, tą įgaliojimą suteikti galime mes. Ačiū Džordžiai. Noriu patikslinti sekretoriato atstovas. Jis dirba kaip stebėtojas ir pasisakyti jis negali. Neformaliai Taip, jis gali kalbėti, tačiau jis neturi politinių įgaliojimų atstovauti komitetui. Vėliau bus svarstamas SAIR tekstas. Jis leis parlamentui paskirti pranešėjus dėl deleguotųjų aktų, tačiau dabar tokios galimybės nėra. E, parlamento atstovai gali tik tai surinkti informacijos ir perduoti ją parlamentui. Sekretoriato darbuotojas nėra, politikas nėra parlamento narys, jis <coughs> tarnautojas. Jis neturi įgaliojimų kalbėti iš esmės ir komisija turi pasirūpinti, kad deleguotose aktuose atsispindėtų šie sprendimai, nes kitaip atsitiks e, kaip ir tuo atveju, kai e, kaip su tuo projektu, kurį pasirašė 20 ministrų ir po to jis buvo patvirtintas čia komitete. Gruodžio antrą mes kalbėsime apie tai. Gruodžio 9 vyks uždaras komitetas tuo klausimu <clears throat> ir diskusija su komisija. <clears throat> Turime kontroliuoti situaciją, kad neatsitiktų kaip šį kartą rengiant pirmąjį deleguotojų aktų projektą. Kaip suprantu, kad mes visi suprantame, kokia yra dabartinė situacija keliom savaitėm likus iki kalėdų ir per tą laiką mes dar sustiksime su komisaru. Tačiau, kaip suprantu, mes nepradėsime dirbti su tais deleguotasiais, mes nepriimsime tų deleguotų teisės aktų iki kitų metų kovo 13. -osios. Bent jau praeitą savaitę aš taip supratau. Jeigu taip ir yra, tai mes turėsime vieną komiteto posėdį ir vieną Strasbūro sesiją ir turėsime šitą klausimą išspręsti per tą laiką. Ir ne, tikrai netrodo, kad turime daug laiko. Manau, kad mes turime žinoti, kad turime pakankamai laiko. Nepamirškime, kad žmonės e, dalyvauja ir daugeliu kitų posėdžių. Ir mes turime žinoti, kokia yra mūsų atsakomybė ir turime žinoti, koks yra mūsų uh, turimas laikas šiam klausimui spręsti. Ačiū, Džimai. Jūs dabar man suteikite galimybę patikslinti procesą visą, dabar patikslinti šiek tiek detalių daugiau pateikti. Kovo mėnesį komisijos kolegija patvirtins deleguotąjį aktą ir mes nieko negalėsime padaryti. Galėsime tik tai balsuoti už arba prieš. Darbas turi būti atliktas iki tol. Dabar jis turi būti padaromas. Šio posėdžio metu turime dirbti. Iki kito pirmadienio turime dirbti. Tam, kad turėtume parengę naujų pasiūlymų, būtent dabar galime savo pasiūlymus teikti tam, kad darytume įtaką deleguotojo teisės, tiksliau deleguotojo akto turniui. Kovo mėnesį jau bus vėlų šaukštai po pietų. Ir jeigu dabar galutinio balsavimo metu e, patvirtintas e, komisarų kolegijos aktas mūsų netenkins, tiksliau komisijos kolegijos aktas mūsų netenkins, tai tada galėsime tik tai e, balsuoti prieš nieko daugiau. Šis projektas yra pirminis, pirmasis jo variantas. Dar kitas projektas, ko gero, iki kalėdų bus parengtas. Žiūrėsime, žiūrėsime, kas bus tame tekste, kas ten per turinys bus. Sekretariatas be jokios abejonės mums padės. Sekretariatas galės padėti mums išryškinti esminius e, momentus, e, santrauką tam tikrą padaryti specia... E, svarbiausių punktų ir mes tikimės, kad turėsime dar laiko turiniui įtakos padaryti, nes kovo mėnesį bus um, viskas, jau šaukštai po pietų galėsime balsuoti tik tai už arba prieš nieko daugiau. Džordžas dar. Jei teisingai suprantu, Jūs sakote, kad e, iki kovo mėnesio posėdžio tą, vyks, tą mėnesį mes e, dirbsime pagrindinį darbą ir tada turėsime galimybę išsakyti savo nuomonę. Ir e, tada ekspertai galės išsakyti savo susirūpinimą dėl projektų. Taigi negalime pasakyti, negalite sakyti, kad mes negalime jums suteikti politinės kompetencijos, pasakyti, kad mes prieštaravome šitam tekstui. Eh, do subito la parola a Gniu, però eh, dabar iš karto suteikti žodį kolegai Agnių. Bet prieš tai, Džordžiai, norėčiau atsakyti tau. Galime padaryti štai, kaip ekspertas gali mums parengti kaip įmanoma greičiau ataskaitą, kai tik tai pamatytų mūsų ekspertas, kad tarkime išskiskiria pozicijos. Čia dabar maišamos oškos su avim, du skirtingi dalykai čia maišomi. Susietoji parama sakoma, kad e, viskam būtų taikoma, tačiau konkrečiame tekste tik tai patelėms tai būtų taikoma. Ne, jūs klystate, mums turi ekspertas iš karto po susitikimo ataskaitą parengti. Koordinatorių posėdžio metu komitetui e, turi jis pateikti e, ataskaitą, galbūt netgi komiteto posėdžio metu Ir tada mes jau galime savo pastabas teikti, galime sakyti, savo politinės pastabas išsakyti, galime sakyti, kad mes nepritarėme vienam ar kitam teksto dalių interpretavimui. Tiesiog negali būti jokio, jokių dėrybų tarp nacionalinių ekspertų ir mūsų sekretariato. Be jokios abejonės, jie gali E, ekspertai mūsų gali pabrėžti, atkreipti dėmesį į skirtumus, tačiau realiai į problematiką lysti giliau jie negali, dėrėtis jie negali. Tiesiog e, mūsų ekspertas galėtų iš karto e, mums, mus informuotų ir tada mes galėtume pasakyti ne, jeigu jūs nieko nekeistė, mes balsuosime prieš. Manau, kad dabartinė diskusija yra įsiklausimas į tai, kas nori E, išsiaiškinti, kaip ES iš tikrųjų veikia matome, kad visos suinteresuotos pusės iki šiol negali susitarti dėl to, kas ir kur turi daugiau galios. Be abejo, Europos parlamento žemės ūkio e, komitetas prieėmęs sprendimą gali deleguoti savo pačiam sekretoriatui e, komisijos posėdžio, posėdėje kalbėti jo vardu. Aišku, kad e, Žemės ūkio komitetas turi tokią galę ir tai, kad dėl to yra ginčiamasi dabar yra tikrai labai keista. <laughs> My friend, uh, no, let me, è, è molto importante questo tema, come hai detto Agniu. Šis klausimas yra tikrai labai svarbus, kaip kad kolega Agniu sakė. Taigi dabar balsuojame visai kitame komitete, kaip uh, elgtis su deleguotaisiais aktais. Zair pranešimas yra šiuo klausimu parengtas. Šiame pranešėjame kaip tik yra ir kalbama apie tai, kaip parlamentas gali geriau dalyvauti įgyvendinimo procese, rengiant deleguotusius aktus. Na, galime parengti pranešė, pa, paskirti pranešėjus deleguotėsiams aktams, bet šis sprendimas jau būtų labai kompleksiškas ir taip tada e, praktiškai visi komiteto nariai turėtų būti paskirti, nes daugiau negu 2000 deleguotojų aktų bus keturiems e, dosie vien tik tai, kiek žinau, yra 10 ar 12 deleguotojų aktų. Mes negalime, kiekvienam, mes negalime kiekvieno deleguotojo akto traktuoti kaip, karkime, kokio tai teisės akto. Ne, mes juk taikome pagrindinį teisės aktą mes turime kontrolės ir stebėsinos mechanizmą įgyvendyti tam, kad e, įspėjimas būtų pateiktas nukreipimų atveju ir tam, kad mes iš karto galėtume sureaguoti. Būtent e, šio instrumento pagalba mes savo strategiją galime įgyvendinti. Pirmą kartą tik tai tai darome. Bet dar pakartosiu, deleguotasis aktas mums kaip ir pagalba yra, nes mes juk galime ir atmesti deleguotą į aktą. Mes galime e, jį atmesti ir tada komisija negalės jo patvirtinti. Jei mums nurodžius pataisimus, ji turėtų tai padaryti. Taigi dabar mes turime dirbti tam, kad taisytume deleguotusius aktus. Mes dabar turi, mes turime būti išgirsti, jeigu dabar nesusitarsime, tai bus dar kitų susitikimų dėl deleguotojų aktų. O komisarų kolegija susirinks, kaip buvo sakyta, kovo mėnesį mes, mums bus e, pateiktas e, galutinis e, variantas deleguotojų aktų. Jeigu mus jie tenkina, tai puiku patvirtinsime. Jeigu ne, tai tada žiūrėsime, kaip elgtis komitete ar plenarnio posėdžio metu galėsime juos atmesti. Jeigu mus tenkins, tai, tai, tai tada galėsime ir patvirtinti. Džimai. Look... Manau, pasižiūrėti į tai turime konstitucinių ekspertų akimis. Taip buvo ir per trišalės dėrybas. E, jie kalbėjo apie kiekvieną atskirą dalį ir klausimą. Jie atsiųsdavo savo ekspertus, o mes savo komitete turime puikių žmonių, tačiau jie nėra tos ryties ekspertai. Taip kaip iš valstybių narių atvyksta ekspertai, susėda prie vieno stalo e, ir kalbasi, apie tai mes čia kalbame tam tikrojose situacijose galime padaryti tą ar aną, tačiau tam tikrų būdų ne visada galime elgtis. Manau, kad mes turėtume pakreipti savo mąstymą taip, kad įsiaiškinume, kaip galiausiai bus traktuojama mūsų įtaka. Aš nesakau, kad tai, ką daro komisaras, yra blogai. Kai kurie dalykai tikrai yra labai jautrus, tačiau tą galima papildyti. papildyti. Ir būtent todėl mes turime būti lankstus. Kalbant apie problemas, tai mes turime įsiaiškinti, kokios yra mūsų atsakomybė. Mes nesame pasirengę pripažinti problemų. Ir manau, kad mes turime dirbti konstruktyviai komisija taip pat, kad suprastų savo vaidmenį tame. Ir aš e, suprantu, kad tai susiję su konfidencialumu, tam tikromis taisyklėmis. Tai yra neatsiejama viso proceso dalis. Ačiū. Grazie, Jim. Direi che è stato abbastanza sviscerato il... Ačiū, Jimai. Manau, kad šis klausimas tikrai yra pakankamai iš visų pusių aptartas. Per artimiausias dienas sekretariatas mums pateiks informacinių punktų sąrašą, dėl kurių turėsime e, pažymėti, kokiais klausimais nesutarėme. E, CSA dokumentas mums šią prasme turėtų būti naudingas. Gruodžio mėnesį, gruodžio mėnesį su Agri komiteto nariais ir komisijos atstovais dar tai aptarsime. Toliau, 11 punktas darbo atverkės augalų selekcija, kaip pagerinti kokybę ir padidinti derlių. Lakryčio 5 dieną praėjusio posėdžio metu turėjome klausimus dėl genetinio tobulinimo augalų kaip galima būtų pagerinti kokybę ir derlių. Nusprendėme ponios Paulsen, mūsų vice pirmininkės e, prašymų e, pat surenkti šiuos klausimus. In, šiame pranešime savo iniciatyvą, kuri rengia ponia Paulsen, atsižvelgiama yra į žemės ūkio sektoriaus iššūkius, ypatingai ateities iššūkius, pavyzdžiui, kai tai yra susiję su kokybės gerinimu. Taigi, moksliniai tyrimai, e, genetinio tobulinimo technikos, e, genetinės įvairovės klausimai ir kiti aspektai yra aptariami šiame pranešime. Dabar poniai Paulsen žodis. Prašom, Marit. Tack, herr ordförande. Ačiū, pirmininkė. Aš jums papasakosiu apie šito pasiūlymo prieš istoriją. Mes labai gerai žinome, kokia yra situacija. Mes turime padidinti 70 procentų maisto gamybą žemėje per ateinančius 30 metų. Ir mes žinome, kad mums nepavyks padidinti išteklių e, daugiau dirbant žemės, tiesiog daugiau ariamo žemės nėra. Jos iš tikrųjų ir mažėja. Tokia yra dabartinė situacija. Be to, visame pasaulyje mažėja javų derlius. jis nestabilizuojasi, jis mažėja. Taigi, javų derlius, įvairių kultūrų derlius pastarą šimtmetį apskritai mažėja. Pasižiūrėkime į turimą informaciją. Mes matome, kad genetinė įvairovė sumažėjo 75 procentais per pastarą šimtmetį, kalbant apie javus. Ir tai iš tiesų kelia didelį susirūpinimą. Mes daug diskutavome apie tai, kiek įvairovės yra Europoje ir kodėl yra tokie didžiuliai skirtumai tarp pietų ir šiaurės Europos bei pakrančių zonų. Tai reiškia, kad mums reikia Europoje didelės įvairovės, kad padidintume savo derlių. Tačiau taip pat tam, kad išlaikytume savo įprastinį kultūrinį gyvenimo lygmenį. Dabar augalų selekcijos sektoriuje dominuoja šeši didžiul, šešios didelės daugianacionalinės įmonės, kurios e, šiuo metu um, turi neproporcingai didelę, didelį, atlieka neproporcingai didelį vaidmenį žemės ūkija pasaulyje. Ir norėčiau, kad Europa atitrūktų nuo šių didelių daugianacionalinių įmonių. Kad tą galę Europa e, e, turėtų savyje. Tos daugia nacionalinės įmonės e, ištobulino genetiškai modifikuotų organizmų technologijas ne tam, kad padaugintų maisto kiekį, bet tam, kad pritaikytų javus prie savo sukurtų chemikalų. Tokiu būdu jie didina savo pelną. Tačiau siekdamas tik savo asmeninio pelno, nebūtinai atsižvelgia į žmonijos ir planetos poreikius. Per pastaruosius 10-15 metų buvo daug e, technologinės pažangos Ir matome, kad turime nemažai metodų, kurie galbūt būtų panašus į GMO technologijas ir yra reglamentuoti Europos Sąjungoje. Jie gali būti naudojami įvairiais būdais. mes e, įsigijame sėklų, ar siejame įvairias kultūras, kad ir gėlės, mes negalime atsekti, kokiomis technologijomis buvo išvesta ta veislė, ta sėkla. Tačiau, kaip sakiau, mes jau turime įvairias technologijas, tai gali būti ir senos, ir naujos technologijos. Būtent todėl, aš manau, mes turėtume dabar raginti komisiją peržiūrėti teisės aktus ir pradėti pasaulinę diskusiją apie dabartinę situaciją ir apie mūsų poreikius ir apie tai, kaip mes tuos poreikius spręsime. Taigi, aš stengiuosi užduoti kiek įmanoma daugiau protingų klausimų, tačiau negaliu pasakyti, kad į šios klausimus – atsakiau savo pasiūlyme dėl rezoliucijos. Tam, kad rastume atsakymus, pirmiausia, mes turime labai atidžiai apsvarstyti įvairius svarbius klausimus. Sažiningai tariant, viskas priklauso nuo mūsų Žemės ūkio komiteto parlamente. Mes turime moralinę pareigą pradėti spręsti šios didžiulius iššūkius kylančių žmonijai. Žemės ūkio politika yra ES politika, tačiau daugiausia tai yra nacionalinė politika. Ir mes turime išsianalizuoti, kokie yra dabartiniai mūsų ištekliai ir ko sieksime ateityje. Šis iššūkis yra neišvengiamas. Gerbiami kolegos, Iššūkis yra tas, kad mes turime padidinti maisto gamybą didžiuliais kiekiais. Nes pasaulyje mūsų ištekliai mažėja. Ir dabar norėčiau palikti viską jūsų valiai. Mes turime padėti vienas kitam, rasti gerus klausimus. Ačiū. Puiku, ačiū Marit. Keturi kolegos iš viso paprašė žodžio. Panas Kalinovskis. Ačiū už įdomų pranešimą. Jis įdomus dėl to, kad šita tema yra labai svarbi. Kaip užtikrinti maisto tiekimą ir padidinti į 70 procentų ar dar daugiau, atsižvelgiant į tai, kad susidurime su apribojimais, kurių negalime kontroliuoti. Pavyzdžiui, arema žemė, vandens tiekimas yra esminiai dalykai. Taigi atsakymas į iššūkį būtų mokslas. Moksliniai tyrimai, e, jų įgyvendinimas – Tačiau taip pat turėtume turėti ir paralelių tikslų – biologinės įvairovės išsaugojimas, aplinkosaugos išsaugojimas. Turiu vieną klausimą dėl šešto punkto pranešime, kur sakote, kad mes turėtume būti atviri esamoms technologijoms. Ar turite omenyje genetinę inžineriją? Man tai neaišku. Nemanau, kad turėtume užmerkti akių prieš mokslinius tyrimus. Turėtume užtikrinti, kad naujos technologijos galėtų koegzistuoti. Tad mes galėtume apginti biologinę įvairovę. Antra, jūs apgailestaujate, kad dideli monopolistai, didelės ar daugianacionalinės įmonės piknaučiavę savo padėtimi. Tai tiesa. Tačiau naujų veislių vedimas yra labai brangus procesas. Ir tokia yra didelių įmonių pozicija – šis faktas turi savo pliusų ir minusų. Tad mes turėtume sukurti finansavimo priemonės, kurios ilgalaikė perspektyvoje paremtų Europos mokslus, taip pat e, taikant tai smulkiam ir vidiniam verslui. Mes pamirštame tą faktą, kad egzistuoja didelės įmonės – Tačiau tokia yra gyvenimo realybė. Manau, kad turėtume kurti tokias finansinės priemonės, kurios padėtų paremti ir mažasias įmonės. Ačiū. E Ačiū dabar, ponė Liubran. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau e, padėkoti poniai Mari Paulsen už e, puikų surezumavimą Europos ir pasaulio žemės ūkio situacijos. Ji labai išsamei aprašo dabartinę situaciją. Man labai patiko štai kas. E, čia e, išvengiamai yra moralizavimo, dogmatizavimo, e, kurie dažnai pakenkia analizai bei e, pasiūlymų kokybei. Man e, šiame pranešime štai kas labai įdomu pasirodė. Pone Paulsen, jūs e, vienodai pabrėžiate poreikį e, naujų rušių dėl žmonijos poreikių e, didėjimo, e, dėl lygų, klimato pokyčių ir panašiai. Taigi jūs e, kalbate ir apie poreikį naujų rūšių, bet taip pat kalbate ir apie genetinio žmonijos turto apsaugą, apie vietos ir regioninės rūšis jūs kalbate. Jūs tikriausiai puikiai žinote, kad kad aš kovoju dėl paprastosios ešalotės išlikimo. Aš labai vertinu tai, kad tradicinės rūšis čia yra e, lygiavertiškai traktuojamos kitomis. Kita vertus, e, šis e, Ši ideologija nėra tokia dažna, labai dažnai būna arba viena ar kita stovykla užimantis e, pasisakymai. Prieš tai kolega kalbėjo apie būtinybę turėti e, subjektų įvairovę. Be jokios abejonės didieji subjektai yra reikalingi. Aš tiesą sakant netgi nesmerkčiau e, tų didžių įmonių, nes jos pačios kaip ir savo veikla pasmerkia palieka pasmerkimui savo veiklą. Mums e, Europoje taip pat reikia ir nedidelių mokslinių tyrimų centrų, nes e, jų darbo kokybė yra didžiulė. Reikia jam suteikti galimybę tinkamai atlikti savo darbą. Kolegos jau sakė, kad jų tų e, centrų darbai yra e, ilgalaikėje e, ilgalaikėje perspektyvoje naudingi, todėl reikia būtinai paramos tam. Taigi patik, kontrolė, tikrinimas ir kiti aspektai. Kaip kad pranešime sakoma, pranešimas galbūt yra daugiau esamos situacijos aprašymas negu kad, bet kita vertus, čia yra paliekamos atviros duris labai daug kitų pasiūlymų. Ačiū pirmininkė. Ačiū. Anies ir po to dabar žodis kolegai Kapolos e, Santos, o po to kolegai Aniu. Ačiū kolegiai Lebrun už atliktą darbą, tiksliau kolegijai Paulsen už atliktą darbą. Aš manau, kad e, ji kalba apie problemą, kuri nėra išvengiama. O politinė prasme kitos kadencijos parlamento e, dar, darbui tai yra ko gero taipogi neišvengiamas ir vienas iš svarbiausių klausimų. Biotechnologijų klausimai yra bene vieni iš svarbiausių šiandien. Pone Paulsen protingai labai išmintingai jų vengia, nes ko gero šioje srityje nei tabų, nei e, iš ankstinių nusistatymų būti negali. Aš labai vertinu tai, kad čia yra pateikiami tam tikri duomenys tie duomenys labai aiškiai mus įspėja dėl dabartinės situacijos pavojingumo. Per pastarąjį amžių 75 procentai rūšių išnyko. Visai neseniai praeitą mėnesį Europos parlamente buvo skaitytas pranešimas, pagal kurį šiandienos e, Europai reikia maždaug Afrikos dydžio teritorijos ir reikia praktiškai visos e, Latino Amerikos tam, kad e, mėsos poreikiai būtų užtikrinami. Taigi, jeigu mes atsižvelgtume į demografinės ir kitas e, ribas, tai 21 amžiuje ko gero tai bus svarbiausia. Dabar mums reikia surasti sprendimų, kuriems kurie tarpusavėje ko gero būtų susiję ir tai būtų susiję su mokslo pažanga. Na, o tai yra puikiai ponios Paulsen pranešime atspindima. Taigi norėčiau pasveikinti ponę Paulsen atlikus puikų darbą. Aš esu tikras, kad e, tai e, tikrai e, padės e, paleisti tą pavojaus signalą ir kad e, tai atkreips dėmesį į problemą, e, ko gero, kuri yra viena iš svarbiausių šiuo metu žmonijos problemų. Ačiū dabar žodis ponui Agno, po to Dofman. Ačiū. Noriu padėkoti poniai Polson bent jau už klausimo iškelimą, nors ir nepritariu jos nuomoniai. Noriu pakalbėti apie kuklę daržovę, bulvę. Ja valgo visų socialinių sluoksnių žmonės. Galima sakyti, kad tai invazinė rūšis, nes buvo rasta Amerikoje ir atvežta į Europą. Prieš 160-170 metų Arijoje bulvių derlius žlugo, pusę milijoną airių išmirė, pusę milijonų turėjo išvykti. E, bet vis tiek mes manome, kad bulvės puikiai daržovė ir tuo metu mūsų ekspertai išrado fungicidus, kurie išnaikino e, tuos tą puvinį. E, ir tenka apgailestauti, kad e, ta, ta, ta infekcija vis dėlto neatsitraukė ir e, iš lapijos persikelia į kamieną. E, dabar leidžiama purkšti tik tai 19 kartų per sezoną. Ir didelės įmonės siūlo vis brangesnius sprendimus, E, cheminės medžiagos vis brangesnės, tačiau vis tiek mes tą mūšį pralaimime. 30 e, km nuo mano gyvenamos vietos yra tam tikras tyrimų centras. Jie rado sprendimą, nuvykau susipažinti ir vienas dalykas, kuris mane nustebino, tai e, kad jie turėjo įrengti tvoras, kad aktyvistai neįsiverštų į jų teritoriją. E, dirbo genetikos specialistai, kurie e, iš nevalgomo augalo Pietų Amerikoje išskyrė tam tikrą geną ir perkelė į bulves. Atrodo, kad tai e, atsparo geną puviniui. Atrodo, kad tai turėtų būti geras e, sprendimas, tačiau e, Europos Sąjunga nusiteikusi prieš genetinę inžineriją to neleidžia. Nors pasitelkus genetinę inžineriją galima būtų rasti sprendimų. Vadinasi, mes atgrasome mokslininkus, kurie randa sprendimų. Tie mokslininkai, reiškia, išvyks į užsienį, kur jų darbas vertinamas, arba iš viso atsisakys savo darbo e, mokslininkai nesitaiksti su tuo, kad žaliai aktyvistai trukdo jų darbui ir reguliuoja, kokius sprendimus reikėtų rasti. Danke, Herr Vorsitzender. Ich denke, es ist ja ohne Zweifel, dass. Ähm Ponas Dorfman, ačiū pirmininkė. Be jokios abejonės reikia surasti sprendimą, kaip išmaitinti žmoniją ateityje. Augalijos įvairovė šią prasme yra labai svarbi iki šiol visada labai kritiškai buvo vertinta augalų selekcija. Pavyzdžiui, kai tam tikros buvo susidurta e, su tam tikrų vynogių rūšių problemomis, labai aršiai buvo reaguota į tam tikras lygas ir mes visada labai kritiškai žiūrėjome į augalų selekciją ir visada būdavo galvojama, kad e, ta selekcija yra kažkokie tai, kažkokie tai burtai, kažkokie nesuprantami dalykai. Taip, aš sutinku dabar su jumis, ponė Agnių, taip, bet ką dabar galime padaryti? Mes ką e, tik tai darome, tai e, selekcininkų gyvenimą komplikuojame šiuo metu. Šiandien e, didžiosios e, įmonės nori galimybės E, pardavinėti savo sėklas visur, visame pasaulyje. Europos Sąjungos jau jiems nebe, nebepakanka. Pirmiausia todėl, kad mes politikai tariame savo žodį čia. Ir čia jau po, į populizmą yra leidžiamasi, nes didieji yra blogiečiai, o tie mažiukai, mažieji gamintojai yra, mažieji augintojai yra geriečiai, taip sakant. Iš kur tokios žinios? Aš nežinau, ar Europoje vien tik tai e, tie, tos penkios didžiosios įmonės veikia. Europoje yra ir smulkiųjų selekcininkų, smulkiųjų augintojų, kurie daržovių, e, vaisių veislės išvedinė ir jiems nepavyksta įsitvirtinti Europoje. Dėl 20 punkto nepritarčiau tam, kad čia būtų tokie pareiškimai daromi. Tai yra tik tai tušti šūkiai. Pasiskaitykite šiek tiek spaudą. Kiek naujų rūšių yra per metus išvedama? Aš labai apgailestauju, ponia Paulsen, bet labai kritiškai vertinu šį pranešimą reikia remtis realią situaciją. Reikia realiai atsižvelgti į Europos sektoriaus situaciją. Kokios yra įmonės Europoje, kok, su kokiomis problemomis e, susiduria įmonės. Nepakanka vien tik tai skirstyti į didžiuosius ir mažuosius augintojus, bloguosius ir geruosius. Ne, reikia atspindėti realiai situaciją ir kalbėti apie tai, ką ES galėtų įnešti į šį sektorių. Tik tai taip galime apsaugoti augintojus. Pirmininkas, ačiū. Tikrai neįmanoma nesutikti su tuo, ką sakote. Matison, ačiū. Pone Paulsen, Aš taip pat galiu daug ką pasakyti. Nesu prieš mokslinius tyrimus, bet dėja labai dažnai mokslinių tyrimų gairias bei kryptis nustato tos didžiosios įmonės. E, tai iš kaip ir kryptinga yra, kryptingi yra tie moksliniai tyrimai. Jie netarnauja bendrajam visuomenės interesui. Dabar tie, kurie atlieka mokslinius tyrimus, yra finansuojami tų, kurie paskui naudoja mokslinių tyrimų rezultatus. Moksliniai tyrimai yra orientuojami į tuos rezultatus, kurie bus ateityje pelningi. Taip, štai pavyzdžiui, javų ir kukurūzų e, rūšių stengiamasi skaičių padidinti, tačiau Europoje niekas tuo nebesidomi, nes tai nėra pelningas rytis. Sudėtinga yra nepriklausomus mokslinius tyrimus įgyvendinti. Taigi štai dabar kalbam apie tai, kad reikia 70 procentų daugiau maisto produktų. Kaip to pasiekti? Ar reikia investuoti į mokslinius tyrimus tam, kad tą mega veislę išrastume, kuri padėtų mums atremti visus krizės iššūkius, su tuo, ką mes pagaminame pasaulyje, mes galime išmaitinti 12 milijardų žmonių. Problema ne čia slypi, problema slypi netinkamame maisto e, produktų paskirstime. Europoje, štai pavyzdžiui, 50 procentų visų maisto produktų yra išmetama, nesunaudojama. Transporto infrastruktūros, sandaliavimo infrastruktūros netitinka realių poreikių. Tokia yra situacija dabar. Nežinau, reikia dabar Pavlovo refleksais remtis e, mokslinių tyrimų srityje ir genų inžinerijos srityje. Paimkime, kad ir tą pačią bulvę. Kokia yra jos problema? Monokult, tai yra monokultūrinė rūšis. Būtent tai kelia daugybę problemų, nes monokultūrinės rūšis yra labai pažeidžiamos rūšis nieko nepakeis, jeigu mes genų inžinierijos pagalba jas patobulinsime. Tiesiog reikia tobulinti, gerinti šios rūšės e, padėti auginimo technologijomis. Ko gero, ponas Agnius sakys, kad genų inžinierija yra atsakymas į visas problemas. Šiandien po pietų kalbėsime apie pono Silvestrio pasiūlymą. Susipažinę su pono Silvestras pasiūlymu, galiu tik tai štai ką pasakyti, kad mes vis dar neišsprendėme bio įvairovės problemų mes susikoncentruojame į vieną labai siaurą rinkos segmentą. Na, o bio įvairovė, ko gero, nebus skatinama tų didžiųjų įmonių. Todėl reikia dabar atsisakyti tokio mąstymo. Reikia bandyti mąstyti kitaip. Mums, taip, tikrai mums reikia atsparių rūšių, tačiau nebūtinai tam reikia pramonės optimizavimo modelį jau dabar nustatyti. Pasižiūrėkime, ką sako ponas Silvestris ar bus pasirinktas monopolis, kuris orientuos mokslinius tyrimus, ar mes tikrai skatinsime bio įvairovę. Aš bijau, kad nei dėl to, ką siūlo komitetas, nei dėl to, ką siūlo pranešimas, e, pažangos didelės nepasieksime. Manau, kad galima dar tikrai daug ambicingiau siekti pažangos. Makentar dabar. First of all, I, I would like to... Pirmiausia, dėkoju poniai Polson už pranešimą. Tai svarbi tema. Svarbu yra pagerinti ir kokybę, ir ypač derlių Europos Sąjungoje. Kalbama apie dešimt metų tiek užtrunka nauja sėklų rūšį, bet pavyzdžiui paminėsiu Jums, kad e, naują žolių rūšių užauginti užtrunka 18 metų. Reikia paspartinti tuos procesus. Reikia domėtis pagreitintomis e, selekcinėmis technikomis. Naujas technologijos susijusios su genų modifikacijomis padėtų paspartinti gailą, kad ES e, nurašo e, genų modifikaciją visiškai ir labiau nepasidomi tuo. Norėčiau, kad daugiau dėmesio būtų skiriama vaisiams ir daržovėms. Kalbėdami apie pageidavimą didinti derlių, atsiminkime, kad 18 procentų derlių, derliaus duoda 3 procentai žemės plotų. Taigi potencialo didinti e, vaisių ir daržovių derlių tikrai yra, o tai sveika būtų mūsų žmonėms. Jeigu stabdytume importą, galėtume importą sėkmingai pakeisti vietos vaisiais ir daržovėmis. Kai kurioms pranešimo vietoms aš negaliu pritarti. Tai jau minėta. Manau, kad e, konkrečiai reikėtų kovoti su herbicidų ir fungicidų naudojimu yra ir, ir kitų cheminių medžiagų, kurias mes pradedame drausti ES. Tačiau kita vertus importuojame vaisius, daržovės ir jų produktus iš kitų pasaulio vietų, o juk ten tos purškiamos medžiagos naudojamos. Vadinasi, savo gamintojams supančiojame rankas, jie atsiduria prastoje konkurencinėje pozicijoje ir po to stebimės, kodėl tiek daug importuojame. Štai apie ką reikėtų pagalvoti, jei norime gerinti kokybę ir derliaus apimtis. Nepulkime vien didžiųjų įmonių. Nemažai darbo atlieka ir mažasis įmonės, bent jau mano šalyje ir regione. Taigi norėčiau, kad požiūris būtų e, labiau subalansuotas. Dar sik padėkosiu poniai Polson, kad šį klausimą iškėlė ir kad įdėjo tiek daug darbo ir aš pati teiksiu pakeitimų. Ačiū toliau ponas Des. Ačiū Paulau Dėkoju poniai Polson už projektą. Jis paskatino įdomias diskusijas. Esu įstikinęs, kad galų gale susitarsime. Noriu atsakyti kolegai Hoisling. Jis teigia, kad bulvių užkrato bulvio puvinio problema yra monokultūros problema. Nemažai bulvių auginama ir mano regione, nedideliuose plotuose iki 0,3 hektarų. Tačiau vis tiek tas bulvių puvinys kamuoja augintojus, taigi turbūt negalima teikti, kad tai tik tai dėl mono kultūros auginimo atsiranda. E, kai kurie organinės žemdirbystės ūkininkai naudoja varį bulvių auginimui, bet e, tai juk yra sunkusis metalas, abejoju, ar tai yra gerai. Vadinasi, ir ekologiški ūkininkai turi problemų su bulvių puviniu. Vadinasi, nesišvaistykime tokiais pareiškimas, kai tai, kad tai tik tai monokultūrinės žemdirbystės problema. Dėl daugia nacionalinių e, kompanijų situacija yra tokia, kad dėl e, draudimų žemės ūkio tyrimai yra tiesiog prievarta išvaromi iš Europos. Aš neturiu nieko prieš įsigyti Volkswagen automobilį, nors tai yra daugia nacionalinė įmonė, bet tikrai negaliu savo leisti savo pirkti e, vienkartinio automobilio iš kokios nors Alzaso kompanijos vienkartinio automobilio, kuris kainuoja pusę milijono eurų, verčiau aš pirksiu pigesnį įperkamą automobilį. Ponas Dantan, manau, kad kolega Des, kalbėdamas apie smulkuosius gamintojus, nekalbėjo apie Pežo, nes Pežo taipogi, žinote, tai turi smulkių surinkėjų Alzasė. Ne, čia tiesiog juokelis toks buvo. Augalų selekcijos srityje Europos pramonė per 70 paskutarųjų metų tikrai puikių rezultatų yra pasiekusi. Šis klausimas yra glaučiai susijęs su e, aprūpinimu maistu. Labai gerai, e, bet apsirūpinimas maistu jau nebėra pagrindinė mūsų piliečių problema, net jeigu kartais e, dar kai kas apie tai ir galvoja. Dabar dėl mums kylančių iššūkių. Štai pavyzdžiui, klimato šiltėjimas, terminio šoko problema. Aš manau, kad tam reikalingi moksliniai tyrimai, moksliniai tyrimai dėl veislių ypatingai. Manau, kad nereikia klaidinti ir klaidingai orientuoti mokslinių tyrimų. Aš manau, kad mes e, politiškai galime šiame procese e, dalyvauti ir užtikrinti visiems mokslininkams prieigą prie e, genetinių išteklių. Bio įvairovė ir turi didžiulį genetinį E, potencialą ir nereikia, kad negalima leisti, kad tų, to genetinė įvairovė pasisavintų vieni ir kiti bandytų bent jau savintis. Dėl 6 ir 7 punkto, ponė Paulsant, sutikčiau su jumis, na, o 14, 15, 16 punktai yra pernelyg e, siauri, pernelyg labiau, pernelyg ribojantis. Europoje moksliniai tyrimai dėl veislių nėra didžiųjų įmonių rankose. Šis rytis prisideda prie Europos priekybos balanso. Štai pavyzdžiui, e, praėjusiais metais mano šalyje sėklų veislių eksportas sudarė, 20, e, e, sudarė tą patį buvo tos pačios vertės kaip ir 21 Airbuso orlaivio vertė. Tai čia tik tai vienos šalies rezultatai. Mes turime išsaugoti savo vietą ne tik tai Europoje, savo vaidmenį, ne tik tai Europoje, bet ir pasaulyje. Europos moksliniam tyrimam reikia leisti plėtotis. Jeigu to nepadarysime, tai e, tapsime keleto amerikiečių didelių įmonių įkaitais. Ir būtent e, todėl reikia kovoti ir palaikyti Europos pra, e, veislin, e, selekcininkų pramonę. E, e Ačiū. Mišelį, Anio, paskui Martin. Ačiū, kad antrą kartą leidote kalbėti man apie tai, ką sakė Heisling. Jisai teigia, kad bulvių puvinys susijęs su monokultūra. Noriu patikinti Jūs, kad Junktinė karalystė bulvės netaip auginamos. Dauguma žmonių bulvės E, bulves e, rotuoja kas penkeri, šešeri metai. Ne dėl puvinio, o dėl tam tikro e, dirbos parazito, kuris kenkia šaknims. Jeigu siejamos bulvės kas penkerius metus, su ta problema susidorojama. Puvinį sukelia oro sąlygos, kai oro drėgnumas ir temperatūra viršė tam tikrą ribą, tuomet puvinio sporos labai dauginasi. Mums teigia, kad dėl mm, klimato atšilimo niekada nepasikartos tos drėgnos mm, vasaros. Taigi, žalieji kalba visiškas e, nesąmonės e, suderindami kalbas apie klimato atšilimą ir bulvių pūvinį. Ich habe, Albert ist jetzt leider draußen, aber äh, ich wollte den Albert mal aufklären, dass. Albertas dabar išėjo. Äh, äh, beje, noriu pastebėti, kad varis nėra sunkusis metalas, sunkiai metalai visai kas kita. Gal jūs perduosite tai kolegai. Bet aišku, varis naudojamas ir žemdirbystėje, ir e, vyn, vyndarystėje. Daugiau komercinėje vyndarystėje, o ne ekologinėje. Kolega Rodos teigia, kad yra ta problema ekologinėje žemdirbystėje. Aš pats esu auginęs bulves, e, susigaudau, kas tai yra ir bandžiau kalbėti apie Airijos bulvių badą ir norėjau pabrėžti, kad žmonės tuo metu augino vieną kultūrą ir nelikus derliaus ištiko badas. Aš norėjau pasakyti, kad e, neprotinga galbūt auginti tik tai vieną kultūrą. E, yra kita problema. Tai yra veislių rūšių mažėjimas, genetinė, gen, genetinės įvairovės ma, mažėjimas. Mes turėtume stengtis išlaikyti e, veislės, išlaikyti visą spektrą, kad ne, neliktume priklausomi nuo vienos veislės, e, o tai galėtų vesti į katastrofą. daugianacionalinės kompanijos yra daugiausia cheminių medžiagų gamintojas Monsanto, tai nesėklų e, įmonė. Jie gamina cheminės medžiagas. Investuoja tiek daug į sėklas, todėl kad nori parduoti savo chemiją, pesticidus. Štai dėl ko jie investuoja į sėklų selekcija. Mažosios įmonės arba praranda savo rinkos dalį, arba jas praryja daugia nacionalinės kompanijos, kurios turi savo sėklų strategiją. Turime užkirsti tam kelią. Ačiū, dėkoju visiems kolegoms ir dabar steiksiu žodį komisijai tai Sanko generalinio direktorato atstovas. Atstovė, jai suteikiamas žodis. Uh, Ačiū pirmininkė. Dėkoju už svarbu iškeltą klausimą poniai Polson sėklų selekcija yra svarbus dalykas, norint apsirūpinti maistų 21 amžiuje Europos Sąjungai tenka atsakomybė viso pasaulio mastu, nes mes esame paterę, pa, pa, patyrę sėklų selekcininkai, daug eksportuojame, turime didelę rinkos dalį. Mm. Komisijai šis klausimas svarbus. Mes taip pat būkštojame dėl bio įvairovės praradimo. Ūkių lygmenių iš tiesų bio įvairovė mažėja, nes naudojama mažiau augalų rūšių. Jei panagrinėtume, kokį maistą mes vartojame, tai tenka kalbėti apie 60, maždaug 60 augalų rūšių, kurie, kurios auginamos ūkiuose. Ir e, tų augalų rūšių mažėja, bioįvairovė traukiasi. Genetinių išteklių įvairovė taip pat yra svarbu, galvojant apie augalų veisimą svarbu, genų bankuose išsaugoti tą genų įvairovę, turėti prieigą prie jos visame pasaulyje. Europos ir pasaulio selekcininkai būtent iš tų bankų gauna reikiamą medžiagą. Net yra tarptautinė sutartis tuo klausimu dėl augalų genetinių išteklių. Ateityje susidursime su klimato problemomis, trūks vandens, e, trūks išteklių, todėl baiminamės augalų lygų. Dėl to svarbu ruoštis tam ir išvesti patobulintas veislės, rūšis. Tačiau jos turėtų būti nepriklausomai testuojamos komisijos teisės akto pasiūlymas dėl augalų dauginamosios medžiagos čia buvo paminėtas. Mes tengiamės, kad augalų veisimas būtų tvarus ir kad augalai turėtų tokias savybės kaip atsparumas lygoms, atsparumas sausrai, vandens našus naudojimas Norime taip pat paspartinti patekimą, patekimą į rinką tokių naujų augalų rūšių. Yra ir nauja sertifikavimo sistema, kurios tikslas yra identifikuoti, užtikrinti kokybę, kad vyktų naši augalų selekcija. Reikia pasitelkti ne tik įvairovę, bet ir technologijas. Jas reglamentuoja komisija. Komisija domisi naujais augalų išvedimo metodais, įskaitant ir genų inžineriją. Pranešime minimas e, Svalbardo genų bankas. Tai yra ilgalaikis bankas skirtas išsaugoti genų išteklius. Tuo atveju, jeigu žlugtų kai kurių valstybių nacionaliniai bankai, jis nėra dabar tiesiogiai prieinamas veisimui, selekcijai. Noriu čia nurodyti Europos augalų rūšių tinklą. Jame dalyvauja nacionaliniai genų bankai. Tai būtų aktualiau, kalbant apie prieigą prie dauginamosios medžiagos. Buvo čia kalbama apie tai, kad dominuoja šioje srityje kelios daugia nacionalinės įmonės. Galbūt taip ir yra Euro, pasaulyje, bet tikrai ne Europoje. Turime žodinės informacijos iš sėklų pramonės atstovų, kad 70 procentų apyvartos sukuria mažos ir vidutinės įmonės. Komisija valstybės narėse atliko tyrimą, jis rodo, kad yra daug mikro įmonių, kurios veikia šioje srityje. Aišku, viskas priklauso nuo apie kokią e, rūšį kalbame. E, daržovių srityje galbūt daugiau didesnių įmonių, tačiau jei eina kalba apie sėklas, apie vaisius ir vyną, tai daugiau mikro įmonės. Naujai teisės aktai dėl dauginamosios medžiagos, dėl patekimo į rinką suteikia kiekviena įmonė, nesvarbu nuo jos dydžio, suteikia teisę teikti į rinką savo produktus. Štai kodėl Europoje daug šios ryties mikro įmonių, mažų ir vidutinių. Ir tai skirtinga nuo JAV, nes ten nacionalinių teisės aktų šiuo klausimu nėra. Ir dėl to klesti milžiniškos kompanijos, kurios e, pasikliauja reklama ir savo pajėgumais. Bet Europoje situacija kitokia. O apie bioįvairovę pakartosiu, kad komisijos pasiūlyme dėl augalų dauginamosios medžiagos atsižvelgta į daugelį pasiūlymų apie tradicinių rūšių lengvesnį patekimą į rinką, apie tai, kad mažos vietinės įmonės galėtų pateikti į rinką bet kokią augalų dauginamąją medžiagą. Mes dedame visas pastangas, kad e, šio tikslo pasiektume. Ačiū. Molto bene, grazie alla um, ehm, DG Sanko, alla direttrice Man... Ačiū. Sanko generalinio direktorato atstovai, dabar suteiksiu žodį poniai Paulsen, mūsų pranešėjai ir vicepirmininkiai. Ačiū pirmininkė, Ačiū kolegos. Aš ir tikėjausi, kad reikės patirbėti norint pradėti šią diskusiją. Tačiau Aš nemanau, kad didelė įmonė yra bloga, o maža įmonė yra tiesiog puikus, nuostabus darinys. Nėra taip jau paprasta. Šio teksto formuluotė yra paremta keliais faktais. Tai, kad pati didžiausia Europos įmonė BASS BASF BASF įmonė perkelė savo mokslinius tyrimus į JAV, taigi reiškia mes praradinėjame e, savo galimybės. Taigi šita formuluotė nėra skirta tam, kad užsipultume šešias, didžia, šešias didžiausias daugianacionalinės įmonės. Norėčiau tik tai e, pradėti šią diskusiją čia iš naujo. Jeigu pasižiūrėtume į tai, e, ir į mano pasiūlymo dėl rezoliucijos 26 dalį pamatytumėte, kad mano tikslas yra užtikrinti, kad turėtume bendrą e, Europos Sąjungos rezervą. Ir kad mūsų smulkus ir vidinis verslas galėtų toliau plėtotis. Mes turime vykdyti bendrus e, bazinius mokslinius tyrimus, kurių rezultatai būtų prieinami visoms įmonėms. Savo ruoštų šitie a, tyrimų rezultatai būtų pakeičiami produktu, parduodamu produktu. Esmė tame, kad esmės slypi detalėse. Pagrindinis mums kylantis iššūkis yra tas, kad mes turime išlaikyti Europos genetinę ir kultūrinę įvairovę, o paraleliai turime toliau vystyti žemės ūkį. Darots pakeitimų pateikimo data yra gruodžio trečioji, tad raginu jūs juos pateikti. Susitarkime, kad pradėsime labai platų ir išsamų debatą skirtą ateičiai. Nesakau, kad mes jau dabar priimsime kažkokius sprendimus. Ne. Kaip jau sakiau, ir aš to primiktinai reikalauju, kad mes turime užduoti protingus klausimus, kas pradėtume įsame diskusiją. Manau, kad tai yra esminis dalykas užtikrinant pasaulyje maisto E, tiekimą. Tai yra iš ankstinė sąlyga, siekiant išlaikyti įvairovę Europoje ir toliau vystyti žemės ūkį, kuris iki šiol buvo sėkmingas. Pasistengime tai užtikrinti ir tęsti. Galiausiai galbūt mes neturėtume kalbėti apie pačias e, to naudojimo technikas. Mes turėtume naudoti, e, galvoti apie tos technikos rezultatus. Na ir baigdama pateiksiu techno, technikos pavyzdį. Palyginimą. Jeigu norite suremontuoti savo namą, tai jums reikia plaktuko. Labai naudingo įrankio šiame kontekste. Tačiau su tuo įrankiu galima ir užmušti kaimyną. Taigi, technologijos pačios savaime nėra svarbios, svarbu yra tai, kaip jas panaudojame. Ačiū. Molto bene, grazie a Marit Paulson. Euro... Ačiū. Marit Paulsen. Labai svarbi, svarbus pranešimas. Dabar, mėly kolegos, mūsų posėdis baigiamas, penkios minutės pertraukos, o po jos bus koordinatorių susitikti susitikimas. O po to komitetas vėl posėdžiaus šiandien po pietų 3 val. 15 val. Ačiū. Skanaus visiems.